Dear colleagues, well... Gerbiami kolegos, laba diena visiems, sveiki susirinkę į mūsų darbo grupės posėdį. Kaip žinia, šiandien kalbėsime apie ES ir Junktinių valstijų santykius e, ekonominės ir socialinės krizės kontekste. Na, negalėtume sakyti, kad krizė jau pasibaigė, tikrai ne. Tiesiog Norėčiau priminti, kad šiandien turime dvi darbo sesijas. Pirmosios metu kalbėsime apie finansų ir ekonominę krizę bei apie transatlantinį požiūrį ir pasidalytus iššūkius. Antrosios sesijos metu kalbėsime apie ką kitą. Pirmojo dalyje mes matysime savo tarpę du labai rimtus ekspertus, profesorių Mason, jis yra Luzianos valstybinio universiteto verslo mokyklos bankų, bankininkistės katedros vadovas. Jo pranešimą galėsite gauti ir raštu. Man, man iš kairės sėdi Peter Jungen, jis yra iš Vokietijos. Jis yra Vokietijoje puikiai žinomas verslininkas, vadovaujantis stambiai įmoniai. O paskui uh, jo verslas plėtėsi. Ir jis yra gerai žinomas verslininkas, kaip aš sakiau. Kaip jau sakiau, pradėkime darbą. Pirmiausia, suteiksime žodį profesoriui Meisonui. Norėčiau kreiptis į kalbėtojus, kviesdamas laikytis dešimties minučių laiko limito, kad paskui būtų galima e, klausti. Jeigu jums laiko būtų maža, e, visiems požiūrio savo taškams pristatyti, tiesiog e, šiek tiek užteskite, bet ne per nelik daug. Prašom, profesoriu Meisonai, žodis jums profesorius Meisonas. Dėkoju, kad pakvietėte mane į posėdį. Norėčiau pakalbėti apie keturis dalykus labai trumpai. Ir norėčiau uh, pakalbėti ir apie rengiamą Vašingtono delegacijos vizitą taip pat. Kaip žinia, krizė eh, dar nėra pasibaigusi. Jungtinėse valstijose E, paskolų problema tebe egzistuoja, jos perdotos ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad dinamika tebe yra labai sudėtinga nuo 2007 metų. 2011 tos buvo atiduotos, e, atidėtos tos paskolos iki net 15 metų tie atidėjimai siekia. 2006-2007 metais jų buvo daugiausia ir čia e, daugelis buvo imtasi priemonių, kad jos virstų vertybinės popieriais ir, pas, ir kad tai būtų galima jas gelbėti. Buvo pasirinktas tipinis penkių metų laikotarpis ir dar negalima sakyti, kad visos tos paskolos jau yra, taip sakant, išgelbėtos ir, ir yra garantijos, kad jos bus gražintos buvo stengiamas užtikrinti, kad būtų galima praras, iš, išgelbėti investuotojus nuo didesnių praradimų. E, tiesiog norėčiau pateikti Tarptautinio valiutos fondo vieną pavyzdį. E, tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, daugelis sunkumų buvo patirta nemažai ir stengiamasi toliau dirbti rizikos mažinimo linkme. Galite pažvelgti šią skaidrę ir pamatyti, kokia yra padėtis šioje srityje. E, e atsirado tam tikras pusiausvyros trūkumas, taigi sistema tebelieka nesubalansuota. E, buvo sukurta dar daugiau netikrumo. Neseniai parengtas pono Tayloro pranešimas rodo, kad e, nu, krito paskolų indeksai 2008 metais ir uh, problemos tebe egzistuoja. Teko įtikinti kongresą dėl priimtų priemonių efektyvumo, tačiau klausimai tebe lieka. E, Svarbu svarbu prisiminti, kokios klaidos buvo padarytos Junktinėse valstijose tuo laikotarpiu. Klaidingo politika gali sukelti sisteminę riziką ir privalu to nepamiršti. Kas tai yra? Bostono koledže buvo pasinaudota epidemiologiniais terminais sisteminiai rizikai apibūdinti. Visa sistema gali būti aprašyta taip, kaip aprašytume žmogaus kūną serganti. Taigi, kalbant apie finansinius instrumentus ir sandorių dalyvius, galėtume kalbėdami panaudoti tą pačią terminologiją. Tarp tautinių požiūrių tarpusavių susiję visi instrumentai sukelia tam tikrų papildomų problemų. Svarbu, kad būtų stiprinama rinkos disciplina, nes priešingų atvejų uh, e, nacionalinių reguliuotojų veiksmai tank, tampa nepakankamai efektyvūs. Tai pasakytume ir apie e, jungtinės valstijas. E, tie terminai, mano madinti, yra amputacija, inokulacija ir transplantacija. Amputacija e, nėra geras dalykas, kadangi ir toliau bus veikiama tarptautiniu lygiu. Inokulacija yra geriau tinkantis e, sprendimas, tačiau neatsižvelgiama į visas kilančias rizikas. Ir mes žinome, kad grėžiamo įstatymo tai nėra pats geriausias. Kai dėl transplantacijos. Esminis klausimas būtų toks, kaip transplantuoti e, tas geriausias taisyklės finansinės, kad sistema pagaliau veiktų sklandžiai. Aš manyčiau, kad e, reikėtų pasirinkti vadinamojo švelnaus sprendimo problemų variantą Tai padėtų ir SIFIS vadinamųjų e, atveju. Tie švelnus mechanizmai turi padėti spręsti SIFI problemas, atsižvelgiant į rinkose kylančius uh, pokyčius. Ir tai gali padėti išvengti sisteminės rizikos. Švelnaus sprendimo variantas padėt, turėtų padėti institucinių požiūrių, tai padeda sumažinti uh, riziką, tai e, padeda užkirsti kelią taip pat ir um, nes, netinkamiems e, subjektams dalyvauti finansų rinkose. Vykstant finansų krizėms svarbu pripažinti, kad verslas finansų lėtėja ir SIFI dėka galima ir dalį problemų išspręsti. Tačiau svarbu, kad būtent šis instrumentas nepapultų į e, kitos krizės sukeltas bangas. Ką, ko turėtume tikėtis iš reguliavimo institucijų? Mes, jeigu norime užtikinti institucijų mokumą ir saugumą, turime turėti tinkamas reguliavimo taisyklės. Pirmiausia, e, ne visos e, gerai veikiančios institucijos yra tinkamai reguliuojamos. Na ir kita vertus, tos institucijos, kurios nėra funkcinių požiūrį reguliuojamos, nėra e, pakankamai saugios krizės kontekste. Problema yra štai kokia. E, kyla rizika, kad e, institucija nebus pakankamai saugi. Na, o jeigu institucija pradeda slėpti riziką, kad padidintų pelną, tai tuomet kyla problemos. Tai institucija galiausiai tampa nemoki, o investuotojai nežino, kokios institucijos susiduria su problemomis ir galiausiai baudžiamos visos institucijos. Ir uždraudžiama joms imtis bet kokios rizikos. Reguliuotojai turi atskleisti, kokia rizika kyla ir perspėti tuo met, kai rizika tampa pernelyg didelė. E, svarbu atlikti tinkamą stebėseną, net jeigu veikla vyksta e, net jeigu veikla vyksta išorėje. Ir tom svarbu, kad reguliuotojai informaciją gautų ir ją tinkamai pateiktų. Ir kad ta informacija visus pasiektų tol, kol institucija neatsidūrė per ne, ant pernelyg aukštos e, rizikos uolos, taip vadinamos. Svarbu, kad būtų atkurtas pasitikėjimas ir kad e, reikia pasakyti, kad ne tik pinigai atkuria tą pasitikėjimą. Ką daryti? Tuomet gali kilti toks klausimas. Pirmiausia, turime pripažinti, kad ekonomika kol kas dar nėra pakankamai atsigavusi. Šios skaidrės rodo, kokia rizika padidėjo, kokia sumažėjo. Svarbus aspektas yra tai, kad kad neužmirštume, kokio dydžio rizika egzistuoja. Mes matome, kad 11 metais krizės rizika buvo nelabai didelė, o paskui matome, jinai vėl didėja. Štai štai kaip turime neužmiršti, kad rinkos reaguos į riziką. Kalbant apie fiskalinį stimuliavimą, turime pasakyti, kad ne visose šalyse jis būtų e, protingas ar atsargus sprendimas, nes šalis imasi didinti fiskalinį deficitą. Kaip dėl E, atskirų šalių. Šis deficitas yra sparčiai, smarkiai išaugęs jungtinėse valstijose. Ir, pavyzdžiui, žinome, kad ir Europoje patiriamos e, problemos dėl e, vadinamųjų CDS sustarimų ir tokių problemų turi, pavyzdžiui, Ispanija. kai dėl devaluacijos, dėl devalvacijos galime pasakyti, kad tai nėra geriausias sprendimas. Galime vėl kurti taip vadinamą naują burbulą, jeigu norime, bet vėlgi tai nebūtų atsargu. Svarbu, kad atsirastų naujo, naujas ekonominis augimas. Tam reikia subsidijų, tam reikia investicijų, tam, kad būtų galima kurti ekonomikos augimą. Ir galbūt E, tai padėtų atkurti investuotojų pasitikėjimą, tačiau to gali nepakakti ekonomikos augimui užtikrinti. Mes turime veikti valingai arba galime sėdėti ir laukti, kol kažkas už mus viską padarys. Tačiau tai yra mūsų pasirinkimas. Na ir pabaigai galėtume pasakyti štai ką. Nieko, ką šiandien pasakėme, nėra tame naujo. Ar kalbėtume apie daugiau apsaugos ar panašias priemonės, tai nieko nėra nauja. Ir svarbu plėsti bazelio susitarimą, kad būtų galima geriau užtikrinti daugiau saugumo, taip pat turėti harmonizuotus standartus apima, apimančius vertybinių popierių įmonės. Svarbu e, išspręsti institucinius skirtumus, kad būtų galima užtikrinti teisingesnį e, arbitražą ginčiamais atvejais. Tai, tai bus aktualiausia e, ateityje. Dėkoju. Uh, right next... Ačiū, iškart eisime prie kito kalbėtojo ir vėliau bus galima užduoti klausimus. Ir dabar žodis ponui Jungenui iš Kolumbijos universiteto. Ačiū pirmininkė. Daug kas Europoje vis dar mano, kad ne dėl Lehman, jeigu Lehman Brothers nebūtų padarę tų klaidų, krizės nebūtų buvę. Tai galbūt ne visai tiesa. Reikėjo daug anksčiau pradėti gelbėti tas įmonės. Tai buvo mūsų klaida, jungtinių valstybių klaida. Kit Ir jeigu nebūtumėm išgelbėję šitų įmonių, tai tikrai būtų ta krizė daug gilesnė. per štus pastarosius 20 metų augimas buvo labai labai didelis. Ir um, dabar didžioji dalis žmonijos gyvena kapitalistinės visuomenėse ir tokio augimo iki tol nebuvo buvę. Kapitalizmas yra susijęs su krize ir su našumu, su žiniomis, su žinių ir idėjų konkurencija, kova ir taip toliau. Taigi mes turime rinktis tarp dinamiškos ekonomikos, kurioje karts nuo, kartų, e, karts nuo karto tampa, atsitinka krize, nes tai yra neišvengiama. Ir anksčiau, 80-metyje buvo krizė ir dabar įvyko ta krizė ir manau, kad šita krizė buvo reikalinga, nes jeigu nebūtų sprogęs šitas burbulas, būtų sprogęs daug didesnis burbulas, kurį bu, išspręsti būtų buvę labai daug sudėting, dar sudėtingiau. Ir pasaulio lygmenių ir Europoje, jeigu dabar yra sunku susidoroti su pasiekmėmis, tai e, tikriausiai Jeigu burbulai būtų toliau augę ir plėtėsi ir būtų vėliau sprogę, tai galbūt net sunku įsivaizduoti, ar iš viso būtų, galima, buv, būtų buvę galima įspręsti tą krizę. Kalbame apie Graikijos problemas, apie jungtinių valstybių vidinės problemas buvo padaryta ir neatsakingų sprendimų 700 tūkstančių buvo paskolų išduota tokį blogų paskolų, kur, kurios net pirmųjų įnašų negalėjo sumokėti tie asmenys. Ir bankų ta sistema paskolų nesuveikė. Taigi mums reikia daugiau reglamentavimo, geresnio reglamentavimo. Kaip jau buvo sakyta, reikia kalbėti pirmiausia ne apie tai, kaip iškops visos krizės, bet kaip į ją pakliuvome. Europoje reglamentavimas finansinio e, sektoriaus ir bankų sektoriaus yra susijęs su administravimo, ne su struktūra. Reikia kalbėti ir apie struktūrą. Ir mes su ponu Mesinu kalbėjome apie Volkerio taisyklę, kad apie ją nieko nežinojome, kol prezidentas Obama apie ją nepranešė prieš keletą dienų. Ir jisai man neseniai pasakė, panas Osanas, kad labai džiaugiasi vieną taisyklę sugalvojęs, jisai įėjo į, pakliuvo istoriją. Taigi mes kūrėme reglamentavimą ne toje vietoje ir dabar vėl kalbame daugiausia apie ne tai, apie ką reikėtų, apie komercinę bankininkystę, apie investavimą. Kalbame apie spekuliacinius fondus ir visą kitą, apie tuos sektorius, kurie nekuria didžiausios rizikos. vidutinė bankininkystė labai stipriai skiriasi skirtingose pasaulio vietose, Junktinėse valstijose, Europoje ir Europos Sąjunga dabar imasi Jos politikos, kurią visi, visi sveikina, bet labai daug ko nematome vyriausybių valstybėse skolose atskiruose valstybėse ir Europos Sąjungos biudžete. Taigi, mes norėdami išvengti tų problemų patys užsisukame rate ir kūrėme tas problemas. Kaip žinome, buvo tai 12 e, reitingavimo e, agentūros re, e, reitingavo aukščiausių reitingų tuo met, kai buvo labai mažai tokių, kurios buvo, galė, kurios buvo galima e, reitinguoti kaip AAA. Reitingavimo agentūros neturi taisyklių, jos dirba neefektyviai ir e, jos e, trikdo visą rinką. Ir mes, mes tikime reitingais. Vieną dieną pasako, kad Ispanija gauna mažesnį reitingą ir mes visi išsigastam, bet juk reitingo agentūros yra tik tai e, indikatorius, jie nebūtinai turi teisingai pasakyti, arba neteisingai e, reitinguoja, arba per vėlai e, reitinguoja. Jeigu klientas ar, ar pacientas jau miręs, nėra prasmės reitinguoti jos sveikatos būklę. E, Bazelio susitarimas yra irgi netobulas. Jeigu ten kalbame apie investavimą į paskolas, ir Bazelio sutarimas, pagal Bazelio sutarimą e, bankai buvo e, skatinami investuoti į savo paskolas ne į CDS. Maiklo Gle knyga Didysis šūvis. Paskaitykite, e, puikia knyga, kur rašoma apie tai, kas perpirks CDS jeigu kaž... žmogus perka tą CDS, tai kažkas turi jį parduoti turi vykti e, sandoris, kuris yra naudingas abiems pusėms, o rinkoje yra ne taip. Europoje pagal Tarptautinio valiutos fondą Galima sakyti, kad yra G7 investicijos ir banko krize, nes e, europiečiai investavo daugiau negu patys amerikiečiai. Ir knygoje yra aprašyta, kas, kas pirks šitą, e, šitą prekę. Sako Düsseldorfas, ta kvaili vokiečiai. E, taigi Vokietijos bankas ir, ir, ir Europos bankai, tik tai Vokietija galėjo išpirkti m, mm, savo bankų skolas, nes tie bankai jau priklausė vyriausybei. Kitose valstybėse narėse taip neatsitiko, kitam pasaulyje taip neatsitiko. Smulkiai nekalbėsiu apie reglamentavimą, bankų reglamentavimą, bet Europai bus labai sudėtinga iškopti iš tos krizės. Taigi ir e, Amer... Junktinės Amerikos valstijos ir Europa dar turės daug nuveikti ir matome per pastarosius mėnesius. Kalbame tai, kad čia yra politinės ir ekonominės sistemos krizė, bet e, ne tik tai 50 milijonų daugiau e, bedarbių mes turime per pastarosius metus. Bet e, Per 20 paskutinių metų kiekvienais metais pasaulio buvo sukurta 42 e, milijonai naujų darbo vietų, taigi praradome e, gan nedaug ir jeigu tai yra kaina šitos krizės, e, tuomet tą, tą, tą kainą reikia tiesiog sumokėti, nes buvo sukurta daugiau darbo vietų, negu dabar buvo prarasta darbų. Europiečiai labai įdomiai į tai žiūri yra perkamos obligacijos, jos perkamos netiesiogiai iš vyriausybių, bet iš bankų. Visa šita programa, programa e, iš principo buvo bankų išpirkimo problema, programa. Ir kai kuriuose bankai buvo išperkami daugiau, kitose mažiau šalise. Ir 40 milijardų buvo panaudota ir 20 milijardų Graikijai buvo panaudota. Kodėl tiek buvo panaudota? Jie irgi saugos savo bankus už tuos pinigus. Man labai įdomu, kodėl jie taip nusprendė. Labai paprasta būtų tiesiog e, restruktūruoti, padengti skolas ir viskas, bet Graikija negalės niekada išmokėti e, šitų skolų. Jie žada, bet yra tiesiog neįmanoma, kad taip atsitiktų, nes BVP labai stipriai. Skola, e, lyginant su BVP, labai greitai aus. Pirmą kartą istorijoje pamatėme, kad CDS 15 valstybių narių yra aukštesnis negu didžiausių korp Europos korporacijų. Taigi greičiau bankrutuot gali valstybės negu tos korporacijos. Ir grįžtant prie bankininkystės. Manau, kad mums reikia kalbėti apie ateities bankininkystės ir finansinių paslaugų reglamentavimą, e, esminį, e, esminę reformą. Kol kas Europos lygmenių nėra padaryta rimtų darbų šią kryptim. Turime kalbėti apie e, reitingavimo agentūrų, bazelio sutarimo reformą. Matome, kad daugybė privačių bankų padarė, tai yra viešų bankų padarė labai daug klaidų, kurių galbūt nepadarė dauguma privačių bankų. Siūlyčiau Tarptautinio valiutos fondo stabilumo ataskaitą paskaityti nuo 49 iki 53 puslapio, kur kalbama apie tai, kad geriau e, nesikišti į rinką, nes tai neš kaip dar daugiau žalos. Konferencijoje buvo kalbama irgi apie tokias priemonės. Bet e, svarbiausia yra kalbėti apie e, finansinių paslaugų ir bankininkistės sektoriaus esminę reformą. Kaip e, įveikti krizę? Pakalbėsiu apie darbo vietų kūrimą ir ekonomikos stimuliavimą. Stimuliavimas iš tikrųjų nėra kelias iš šitos krizės. Stimuliavimas nepadės deficitinis išlaidavimas ma, rodo, kad, kad, tai, kad tai nėra kelias iš šitos problemos. Prieš porą metų jisai ne, neveikia ir dabar matome, kad šitas sprendimas irgi neveikia. Mes tiesiog einame ne tą kryptimi, kurdami deficitą ir vartodami tikrai neišspręsime problemos, nes žmonės vartodami iš paskolų supranta, kad jie turės gražyti tas paskolas. Taip pat kalbama apie mokesčių didinimą ir europiečiai turi atsisakyti savo politikos, pakeisti ją iš esmės. Nes Europoje, jeigu esi didelis ir dirbi nesėkmingas, tai nesėkmingai dirbi, e, tuomet vyriausybė tavimi rūpinasi. Kitaip tavim nesirūpina, nebent esi labai labai smulkus verslininkas, tuomet visi tave saugo. Reikia Europai inovacijų, verslumo, reikia kurti dinamiką, kuriant naujus produktus, naujos paslaugas ir naujas galimybės. Neteisingai Europoje suprantamos yra inovacijos. Reikia atskirti atradimus ir inovacijas atradimai, tai yra žinių kūrimas, žinių ra e, radimasis. Taigi, versti pinigus žiniomis yra atradimas, o žinias versti pinigais yra inovacijos ir būtent tai reikia daryti ir Europoje tai yra mažai daroma. Ar čia vienintelis kelias? Ne. Europos ekonomika iš tikrųjų daug geriau atrodo, negu europiečiai ją mato. Kodėl? Tarptautinės rinkos dabar sudaro maždaug 50 procentų pasaulio BVP. Ir naujos atsirandančios rinkos dabar sudaro tą didžiąją, didžiąją BVP e, dalį ir persiskirsto jėgos ir Kinijos. Kinija prieš 10 metų 17 procentų prisidėjo prie, prie pasaulio e, BVP, o ateinančių metų greičiausiai 30 procentų bus iš Kinijos viso pasaulio BVP. Taigi Europai tai bus teigiamas reiškinys ir galbu, galbūt ir kitoms valstybėms, kurios dabar bando įveikti krizę. Mes tikimės, kad Europa įveiks krizę, kad euras ne, į, į, įveiks krizę. Nereikėtų gėdytis to, kad e, euro kursas krenta dolerio atžvilgiu. Euras gyvuoja aštuonis metus ir septynis metus iš tų vis, viso gyvenimo euro, jo kursas visą laiką buvo labai išpūstas ir, ir didelis, dabar jisai pradėjo šiek tiek kis, e, kilti, kristi, bet jisai nenukrito iš esmės, stipriai nenukrito. Dabar mes perkeliame visas problemas Europų ant Europos vartotojų pečių nes jie jau moka ir už padidėjusius e, degalus ir už visą kitą. Ir jeigu kainos toliau kils ir doleris stiprės, Kinijos plieno pramoniai, kuri dabar padidėjo ir yra didesnė, Kinijos plieno pramonės perteklius yra didesnis už visos, visos Europos plieno pram, pramonę. Mes patys kūrėme šitą pusiausvėros trūkumą tam tikros pramonės šakoms. 60 procentų Kinijos e, eksportų yra FDA į Europos ir Amerikos rinką. Taigi per pastaruosius metus mes skatiname šitą eksportą ir mums jisai buvo teigiamas reiškinys ir manyčiau, kad visgi pasaulis dabar atsigauna. Kodėl? Todėl, kad dabar uh, Dauguma e, žmonių gyvena kapitalistinėse visuomenėse, rinkos visuomenėse. Matome, kad mažėja skurdas skurdžiose šalyse, Indijoje, Kinijoje, net ir Afrikos kai kuriuose šalyse. Tai mums padės išlipti iš krizės. Ankstesnės krizės metu rinka, pasaulinė rinka buvo daug mažesnė, kapitalistinė rinka buvo daug mažesnė. europiečiai tikrai prisideda prie e, krizės problemų sprendimų, bet tos naujos atsirandosios rinkos irgi prisideda prie tų sprendimų. Ir jeigu nepadarysime daug pro, m, mm, klaidų, Europoje ir Amerikoje viskas bus gerai. Pirmininkas, ačiū. Dabar galima bus užduoti klausimus. Pirmiausiai nuo politinių frakcijų. Kas norėtų užduoti klausimą nuo EPP frakcijos? Prašom. Thank you very much for These... Dėkoju už abu pranešimus. Jie buvo tikrai labai įdomus. Norėčiau paklausti abiejų prelegentų. Gal ponas Junginas galėtų šiek tiek detaliau pasakyti. Jūs minėjote, kad svarbus yra e, papildomas darbo vietų kūrimas, inovacijų panaudojimas ir visa kita. Visa tai skamba puikiai. Aš būdamas politikų tikrai dažnai kartuoju šios žodžius savo kolegoms ir kitur. Problema yra štai kokia. Kaip tuos žodžius paversti kūnų realybę? E, ar kalbėtume apie Europos Sąjungą, ar apie nacionalinės valstybės? Niekas neprieštarautų juk tam. Bet klausimas yra štai koks. Kaip tiems sprendimams suteikti galios, kaip tie žodžiai galėtų virsti realiais dalykais praktikoje. ką reikia daryti politikams, teisėkūros darbą dirbantiems. Gal jūs galėtumėt panalizuoti šiek tiek, kur mes klystame ir ką turėtume daryti, kad galima būtų priimti tinkamas politikos priemonės. Kokios jos turėtų būti jūsų manimu? Dėkoju už klausimą pateiktą man. Tiesiog Pradėsiu atsakymas nuo štai, pradėsiu nuo štai ko. Europai gal reikia papildomų, papildomų skaičiaus verslininkų, 6 milijonų verslininkų, kurie pradėtų savo verslą. Juos reikėtų įtikinti ir jų nereikėtų laikyti priešais. Nereikėtų jų laikyti žmonėmis, kurio, kurie išnaudoja kitus žmonės. Žmonės turi suprasti, kad jų tikslas yra padėti kitiems. Jeigu mes žengsime tą kryptim, tai tuomet galbūt, e, jeigu mes elgsimės kitaip, kaip ir dauguma verslininkų, jie bankrutuotų. Mes jau matėme tokių pavyzdžių. Mes turime pasakyti, kad mums nereikia pralaimėtojų. Sporte pralaimėjimas nėra didelė bėda versle, tai nėra geras dalykas. Uh, Taigi mums reikia drąsinti žmonės ir reikia numatyti reikiamas sąlygas, kad jie galėtų dirbti. Turime sudaryti tam tikrą viešą įvaizdį. Manau, kad politikams čia tenka rimtas vaidmuo. Reikėtų verslininkus laikyti socialiniais didvėliais, jeigu taip galima sakyti. Kodėl? Todėl, kad imas, tas žmogus imasi asmeninės atsakomybės, jis prisima ekonominę ir socialinę riziką, nes jis dirba samdydamas kitus žmonės, mokėdamas jiems atlyginimą. Taigi mes turime žmonėms išaiškinti, kad mums nereikia e, didvyrių tik sporte ar tik e, dainų konkursuose ar panašiai. Ne, jų reikia ir kitų, jų reikia, pavyzdžiui, versle. Aš neginu tų didžiulių atlyginimų, kuriuos gauna kai kurie verslininkai. Tačiau diskutuoti iš esmės reiktų ne apie tai. Žmonės mano, kad tiesiog yra didžiulis didžiulis, didžiulė neteisybė, kad, pavyzdžiui, 11 milijonų eurų per metus gauna koks nors banko vadovas. Bayerno Miunicho žaidėjas tiek ir uždirba per metus ir nieks dėl to nesijaučia šoku, šokiruotas. Tai kodėl negalėtų tiek uždirbti banko vadovas, turint omeny, kad tas 11 milijonų atlyginimas dar yra iki mokesčių. O Bayern nu Müncheno žaidėjas jau sumokės mokesčių savo iki šiandien įsideda 11 milijonų. Antra pastava. Mes turime nepakankamai fondų. Tokių fondų, e, kuriuos, kuriuos galėtume pavadinti tuos verslo angelais, jeigu taip galima sakyti, pažodžiu verčiant. Svarbu, kad tai kad tai egzistuotų, kad tos struktūros egzistuotų, kad galima tą verslumo dvasę platinti ir ją perduoti. Svarbu, kad iš kartos į kartą būtų verslo žinios perdodamos. Mums to reikia. Mes turime um, labai prastai veikiančią kapitalo rinką. Svarbu, kad, tai, kad, paskolos, kad, kad tos rinkos veikimas būtų paremtas ne paskolomis, o turtu. Tai būtų svarbiausia. Ir dar ketvirtas dalykas. Mums taip pat trūksta kapitalo. Mums reikia finansuoti ekonomikos augimą. Tam mums reikia turėti tam tikrą politiką. Ir kai kurie politikai mano, kad verslininkam verslininkams apsimoka likti smulkiems, nes jie yra globojami. Tačiau mes turime e, žvelgti į šį kontekstą ir skatinti kaip tik mažas įmonės plėstis, aukti. Trys. Tris kablelis šešis milijonai įmonių smulkių įmonių jungtinėse valstijose yra sukūriama per metus. Įmonių buvo padarytos investicijos tinkama, buvo padarytos didžiulės investicijos jungtinėse valstijose, pažiūrėjau, pernai, skaitant ir tas vadinamasias uh, verslo įmonės, uh, verslo angelų įmonės, tačiau ir tai dar yra nepakankamai pakankamos investicijos. Izraelis čia yra rinkos lyderis, Europos Sąjungoje viena vienuotinka 10 dolerių. Uh, ir norėčiau pasakyti, kad mes turime imtis labai konkrečių priemonių tiek mokesčių politikos, tiek reguliavimo kryptimi. Jeigu mokesčiai būtų tokie, kaip, pažiūrėjau, Vokietijos ekonomikoje, tai tuomet pamatytume, kad pinigai yra nukreipiami į tas įmonės, kurios kūrėsi. Na, o mokesčių politika irgi turėtų būti orientuota į panašius dalykus. Jums Aišku, gali kilti klausimas, kodėl žmogus turėtų rizikuoti savais pinigais ir kurti tą kažkokią pradinę įmonę, nes jis gali prarasti investicijas. Tačiau jūs turėtumėte žmonėms aiškinti, kaip jie turėtų elgtis ir tai ir būtų politikos darbas. Dėkoju. Pirmiausia, su, norėčiau nu, pasakyti, kad sutinku su pono Jungino atsakymu, kad svarbu skatinti žmonės uh, siekti laimėjimų. Mums reikia, kad žmonės daugiau galvotų apie tai, kad jie turi būti laimėtojai versle, o ne pralaimėtojai. Ir rūpintis turėtume labiau laimėtojais. Kongresas Junktinėse valstijose turi tam tikrų sunkumų, nes turi pateikti paketą dėl smulkių įmonių bankroto ir tiems tai nėra paprasta. Tai yra reformų paketas, kurio dėka kreditoriams turėtų būti sunkiau atsiimti savo investicijas iš tų smulkių įmonių. Ir Tačiau tai atsisuka ir prieš pačių smulkių įmonių savininkus, kadangi jiems trūks kontraktų, jas bus mažiau investuojama dėl šių priežasčių, nes kreditoriai tiesiog nejaučia pasitikėjimo jomis. Taigi tikslas yra geras, tačiau rezultatas, matome, rizikuoja būti priešingas. Ponas Junginas galbūt galėtų ir dar patvirtinti Tai reiškia, kad įmonės bankrotas nėra galutinis bankrotas. Tai reiškia, kad galima įmonėje atsigauti arba imtis daryti kažką kitą. Tiesiog mūsų kultūroje tai nėra įsišaknyje. Svarbu būtų atskirti tą kūrimo ir verslumo kultūrą. Svarbu, kad būtų kuriama pasaulinė verslumo kultūra, kuri ir paskatintų ekonomikos augimą. Galima nuvykti kokią nors, e, kad ir skurdžią šalį, bet ir pamatyti, kad žmonės tikrai, e, kad žmonėms ten verslumo netrūksta, nes jie e, daro pačius įvairiausius darbus ir imasi įvairiausių veiklų, kurių pasaulį niekas net nėra iki šiol sumanęs imtis. Taigi, žvelgiant iš politinės perspektyvos, jūs klausėte tų klausimų, kurie kilo daugelį išsivyščiusių šalių jūs klausite, kas yra svarbiausia atskirose šalise, kuo reikėtų grįsti mūsų švietimo sistemas, ar jos, kad jos skatintų įvairių pramonės šakų vystimasi, pavyzdžiui, arba ką mes turėtume daryti, kaip mes galėtume nukreipti savo vystimasi, kad galėtume pasinaudoti E, tuo, tuo impulsu vienu ar kitu. Klausimų yra daug. E, į tuos klausimus atskiro šalyse būtų teikiami atskiri atsakymai. Ir būtent dėl to aš ir kalbėjau apie skaidrę, minėdamas apie atskirus, e, apie atskirus elementus. Aš kalbėjau apie vakarų valstybių sienas, kalbėjau apie jungtinės valstijas, kalbėjau apie tai, kas buvo sukurta, kas, su, kas padėjo šaliai siekti augimo. Na, o kai dėl vakarų sienos, jungtinių valstybių vakarų sienos, kalbėjom apie tai, kad būtina atverti perspektyvas tiems, kurie gebėtų jomis pasinaudoti. Nes turime visą eilę galimybių internetą, pažiūrėjau, telekomunikacijas ir taip toliau. Tai, tai yra didžiulių galimybių. Anksčiau tiesiog to nebuvo. Visą tai sukūrė papildomos uh, vertės. Be abejo, reikia numatyti e, reikiamas taisyklės, kad būtų galima numatyti ribojančias tam tikras priemonės arba tokių priemonių netaikyti, kai tam nėra reikalo. E, verslo idėja yra svarbiausias dalykas, jų patentavimas yra svarbus dalykas. Visą tai yra svarbu ekonomikos augimų užtikrinti. Tiesiog reikėtų pagalvoti ateityje, kokios tos rytis galėtų būti e, geriausios, ar tai galėtų būti technologijos, ar maistas, ar sveikatos apsauga, ar panašiai. Nežinau, At, tiesiog turėtumėte patys atrasti atsakymus iš šios klausimus ir pasišti, kas jums galėtų daugiausia padėti. Labai ilgas sąrašas tų, kurių norėtų pasisakyti, paklausti. Pirmiausiai, Odž, kaip pranešėja ir kaip socialistų atstovė, tada Vona Šmit, Huntis iš Gūė, Fans Peter Martint ir Hübneris norėčiau, kad mūsų prelegentai trumpiau atsakinėtų į klausimus, kitaip mes nespėsime visiems atsakyti. Tiesiog tiksliai, tiksliai atsakykite ir norėčiau prašyti klausėjų užduoti klausimą vienam iš prelegentų, nes kitaip mes tiesiog nespėsime. Taigi. Merci de ce plaidoyer euh, pour un système capitaliste qui a besoin de, de, de crise. Euh, Na, aš, ponai, e, suprantu jūsų logiką, bet nepritariu jūsų samprotavimams. Ne, nepamačiau didelio skirtumo tarp dviejų pasisakymų, tiesą pasakius. Tačiau vis tik tai man e, jūsų pasisakymuose aš išgirdau prieštaravimų. Negalima sakyti, kad čia bankų sistemos krizė septynetuko. E, kurioje Europa yra pagrindinė kaltinamoji, nes tariamai pirko produktus nepagristai, produktus gimusius Amerikos finansinėje sistemoje, tai būtų per paprastas paaiškinimas. Negalėtumėm apskritai leisti taip samprotauti ir, ir, ir pamiršti, kad, tarkime, Amerikos deficitas buvo didž... vienas iš didžiųjų krizės mm, priežasčių. Be to, e, jau dabar galbūt labiau kreipiuosi profesorių Junganą, jūs pats sakote, kad Amerikos e, hipotekų politika tikrai buvo, turėjo silpnų vietų. Ir tiesą pasakius, aš net nežinau, kaip klausimą dabar užduoti, nes aš visiškai nepritariu ne vienam iš kalbėtojų. Dėl vieno dalyko pritariu, kaip pranešėja, tai, kad krizė yra labai ryški, ji kilo besivystančios, kylančios ekonomikos šalis tikrai yra tos krizės dalyvės, tačiau pasakykite, kaip didieji investicijų bankai prisidėjo prie, prie augimo, tarkime. Aš to nesuprantu ir turiu tikslų klausimą, grįžtant prie mūsų darbo temos. Tai yra, abu kalbėtojai labai kritikavo Bazelį ir arba labai jį minėjo. Ko jūs tikitės iš Bazelio konvencijos? Ko, kaip jūs manote, kad kaip taip vystysis toliau? Ar tai reiškia, kad jūs manote, niekaip kartu negalime veikti, europiečiai patys turi kapstytis. Atsiprašau, kad taip radikaliai čia dabar statau visą klausimą, keliu visą klausimą. Tačiau man tokia mintis kilo po jūsų pasisakymo. Ole Šmit iš kartosiu paklausti klausimą. Ačiū pirmininkė, ačiū už pasisakymus. Jūs mums nupiežite gana niūrų paveikslą. Manau, jog mes matėme per tos keletą metų, kad galime susitvarkyti civilizuotais būdais su šio pavudžio problemomis. Ir aš manau, kad pasaulis yra geresnis dabar negu prieš 20 metų. Tiesiog yra daugiau laisvės, skurdo yra mažiau ir globalizacija šioje srityje mums gerokai padėjo. Aš manau, kad svarbu yra tai pasakyti ir ne, nepraleisti to aspekto. Jūs. Man nemanau, kad, vis, kad atvejs yra visai beviltiškas, tačiau štai ką norėčiau pasakyti. Kodėl rinkos pačios nesuveikia apsaugodamos pačios savęs. Jeigu mes kalbame apie kapitalizmą, laisvą rinką ir panašiai. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, kodėl viskas įvyko taip, kaip įvyko, kodėl tas savireguliavimo mechanizmas nesuveikė. Mano klausimas būtų ne apie E, Jungtinės valstijas. Tiesiog valst, Jungtinės valstijos yra susijusios su Kinija ir mes visi vienas su kitu esame pakankamai susiję. 500 milijonų kinų gyvena už pusantro dolerio per dieną. Yra ir tokių, kurie gyvena už dolerį per dieną. Tačiau valiutų rezervas siekia 2 1,4 trilijono dolerių. Kaip tai paaiškinti? Rytinė yra didžiulė rinka. Pirmininkas, koks yra tikslas klausimas? Tuoj paklausiu, sako kalbėtojas. Kodėl Europa irgi negalėtų pasinaudoti tą didžiulę rinką? Kodėl to siekia tik jungtinės valstijos, pačios vienas? Okay. Short, so... Atsakymas labai trumpai. Tai skambia šiek tiek radikaliau, negu paprastai tą darau. Kai aš sakiau, kad tos krizės reikėjo, tai štai ką norėjau pasakyti. Mums būtų nepa, galbūt pavykę išvengti didesnės krizės, jeigu būtume pripažinę, kad egzistavo mažesnės ir jeigu būtumėm sprendę jas. Kai jungtinėse valstijose vyko ekonominės krizės, pavyzdžiui, 2000-aisiais ir panašiai. E, problema buvo sprendžiama kaip? Tiesiog rinka buvo paleidžiama pinigų ir viskas būdavo užglaistoma. Ir tos mažesnės krizės ir sąlygoja tą didesnę krizę. Ir dabar štai turime žymiai didesnę krizę. Aš manau. Ir tai galbūt būtų dalykas tolesnėms diskusijoms. Mums reikėtų susitarti rinkos ekonomikoje, tomis kapitalizmo sąlygomis kad krizių tokių mažesnių turi būti ir kad jų tikslas būtų prevencinis, kad neįvyktų didesnės krizės. Norėčiau paminti Austrijos situaciją. Tai neturi nieko bendro su dabartinė Austrijos vyriausybė. Tiesiog norėčiau paminėti tos šalies požiūrį ekonomikos ciklus. E, tiesiog buvo e, naudojamos, ne, naudojami pinigai smulkesniems krizėms spręsti. Taigi ne viskas buvo įvertinta diskusijose. Buvo kalbama apie e, pernelyg didelę gamybą tuos pastaruosius 20 metų vis tarptautinių lygių apskritai. Pavyzdžiui, juodojosios metalurgijos pavyzdys. Po komunizmo pabaigos pasaulis iki 2008 rėmėsi kapeks e, indeksuotas išaugo 3 punktais, taigi 20 metų. 15 procentų vyra perprodukcija siekia 15 procentų. Taigi, perprodukcija buvo didžiulė, o to ir galima paaiškinti, kodėl paskui atsirado infliacija. Amerikos deficitas neturi nieko bendra su, e, su, su krizės esme, nes iš tikrųjų e, Amerikos deficitas nebuvo finansuojamas. To nenutiko europiniams bankams, kurie pirko blogus Amerikos bankų produktus. Taigi, bankai veikia toliau, kurie buvo išgelbėti, reikės pasižiūrėti, kaip jums seksis toliau. Na, o kai dėl bazelio. Aš palankiai vertinu didesnio kapitalo indeksą. Aš pritarčiau tam pagal bazelio taisyklės. Tai būtų svarbu siekiant užtikrinti didesnį rinkų stabilumą. Ši priemonė veikia pakankamai gerai, tą reikia pripažinti. Tiesiog aš nesilaikau to požiūrio, kurio laikosi kai kas Briuselėje nacionalinėse vyriausybėse, kuri priešinasi tam, kadangi jiems fila problemų turėti kapitalą reikiamą. Manau, kad šis indeksas yra tikrai labai svarbus. Nors nuo savojo kapitalo indeksas šis būtų labai svarbus. Na, milijardas žmonių gyvena už 2 dolerius per dieną, bet tai dėja yra ne tik kinai. Seniau, gal tradiciškai tik kinijų šitai būdavo. Mes kalba, kalbėjome taip pat apie 2,4 trilijonus jungtinių Amerikos valstijų dolerių atidėtų į rezervą. 80 procentų tos sumos sudaro JAV doleriai. Ir turiu pasakyti, kad jūsų klausimas buvo toks, kodėl nepasinaudojama padėtimi Kinijoje. Norėčiau pasakyti, kad Europos eksportas, ypač Vokietijos eksportas į Kiniją, buvo didesnis negu Vokietijos eksportas į Prancūziją, pavyzdžiui. Norėčiau pasakyti, kad šalis, jeigu dar nepasinaudojo, tai pasinaudos tuo, kas vyksta Kinijoje. Kaip jau sakiau, iš tos krizės pavyks mums išeiti dėka tų naujų rinkų. Pone Meisonai, apie Bazelį ir apie investicinių bankų pagalbą smulkioms vidutinėms įmonėms ir inovacinėms idėjams dėl bazelio. Tai yra labiau lik atsakų, įsipareigojimų e, krizė negu turto krizė. Pritariu ponui Jungenui, kad krizė nėra naujas dalykas. Mes atsigręžę atgal galime pamatyti, kad per pastarosius 50 metų buvo gal 8 ar 10 panašių krizių, bet buvo manoma, kad jos yra labai smulkios ir jos buvo taip lik ir lopomos, kol galų gale kilo tokia didelė krizė, kurią tikrai jau reikėjo imtis spręsti. Bazelio reformoje kalbama labiau apie apie vertybinių popierių reglamentavimą, o tai nėra pagrindinis e, rizikos faktorius bankų sektoriuje. Taigi, tas tai, kas buvo problema, yra ir mūsų sprendimas, kaip išlipti iš, iš krizės reikia pasinaudoti vertybinių popierių sistemą ir didinti skolinimąsi. Paskolos yra labai svarbus dalykas bankų sistemoje. Reikia rasti, reikia rasti pusiausvirą. Išlaikyti dirbti su vertybiniais popieriais. Taip, taip pat reikia atkreipti, e, dirbti ir su investiciniais bankais ir atsižvelgti į Kiniją. Investiciniai bankai. Klausite, kodėl rinka pati nesusireguliavo, jei nereikėjo, nes bent jau Junktinėse valstijose buvo pradėta uh, E, išpirkinėti skolos ir rinka pati nespėjo susireguliuoti. Ir paskutinis klausimas susijęs su Kinija. Atsargiai kalbėkite apie Kiniją, nes Kinij, iš Kinijos pasinaudoja ir užsidirba tik tai Kinija, niekas kitas. Žiūrėtumėm į Afriką Kinija tenai kasa naudingas iš, iškasenas, naudoja savo techniką ir ten dirba kinai, o ne afrikiečiai. Žinoma, būkite sargus, bet stenkitės, už, galite stengtis užsidirbti. Ačiū, ponas, ponė Nikolės Kontis. Ačiū, daugumą klausimų jau buvo atsakyta. Norėčiau pakalbėti apie paskolas ir kapitalą. Ar reikia mažiau pasitikėti e, paskolų instrumentais. Ar reikėtų pakeisti šitą sistemą, ar reikėtų subalansuoti. Junknės e, Europos Sąjungoje mes ypatingai e, suteikėme paskolas verslo pradžioje. Dabar yra ruošiama nauja direktyva spekulacinių fondų. Ar jinai e, Ar ta direktyva padės sureglamentuoti rizikos, rizikos fondų rinką, ar, ar jinai eina teisinga linkme? A. Πράγματι, οι δύο εισηγήσεις... Iš ties, ačiū pirmininkė. Tie du pirmieji pasisakymai buvo tikrai įdomus. Bet prieš užduodamas savo klausimą, na, leidamas kalbėti trumpai, noriu prisipažinti vieną dalyką. Uh, Aš iš dviejų pasisakymų lyg supratau, kad abu kalbėtojai yra įsitikinę, kad yra padarę teisingas išvadas iš krizės ir, ir žino, kur reikia eiti. Ar, ta, ar tai yra dėl uh, Amerikos politikos? Turiu klausimą. Jūs neturite abejonių dėl to, ką skelbėte Ar nesate įstikinę, kad tai, ką jūs dabar skelbėte, būtent ir buvo tai, kas sukėlė krizę? Bent jau mano vertinimu tai būtų. Mane tikrai nustebino jūsų tvirti įsitikinimai ir tas tikrumas. Ir kitas klausimas. Kaip mūsų abu kalbėtai vertina e, Tartautinio valiutos fondo dalyvavimas paramos mechanizmuose toms šalims eurozonoje, kurios patiria sunkumų? Ir jeigu aš gerai supratau, ponas Jungenas paminėjo, kad, kad Graikija niekada negalės gražinti savo skolos, nepaisant visų jos pasangų. Tai tuomet e, koks čia vaidmuo tenka Tarptautinio valiutos fondui? Ačiū. Well, let, let first to the, um, the first question. Uh... Pradėskime nuo pirmo klausimo. Jūs teisingai kalbate apie mokesčių tvarką ir turto fondus, na, ne viskas buvo gerai. Europos Sąjungoje e, mokesčių sistema skatina skolinimasi, lygiai tas pats ir kalbant apie individualius asmenis. Viena iš didžiausių priežasčių, kodėl įmonių kapitalas yra nepakankamai vystomas, yra tai, kad Kaip jau sakiau, mokesčių sistema yra viena iš priežasčių. Yra skatinama skola ir neskatinama kaupti turto ir padengti skolas turtu. Na taip, mes esame nepakankamai išsivystę. 35 38 milijardai jungtinėse valstijose siekia tas neformalus kapitalas. Tačiau jeigu pažvelgsite šitą santyki procentinį, santyki, kuris yra 10-20 maždaug procentų, tai pamatysite, kad trūksta finansavimo inovacijoms. Invest investicijų bankai ne, kol kas nenori investuoti mažas ir vidutinės įmonės. Mums reikia turto finansavimo neformalioms verslo įmonėms labiausiai, kurios skatintų ekonomikos augimą, kai dėl spekulacinių fondų ir jų reguliavimo. Aišku, kol kas situacija yra labai nepatenkinama. Europos parlamentas nori įdėkti tam tikrą schemą Ir galėčiau pasakyti štai ką. Kol kas mintis yra dėkti tam tikrą priežiūros sistemą ir prižiūrėti investavimo įmonės individualiai. Ir tą priežiūrą vykdyti tada, kai juose dirba nuo 1 iki 50 žmonių. Tačiau niekam naujai susikuriant įmonė nenori teikti informacijos apie savo konkurencingumą ir panašiai. Ir aš manau, nėra mūsų reikalas tai daryti. Aš manau, kad mes e, tiesiog užkirsim kelią kitoms įmonėms ateiti į šią rinką. Tiesiog naujai susikūrenčios įmonės gali kurtis ir jeigu jos norimtis būtent šios veiklos, tai tuomet šis siūlomas instrumentas, ši direktyva gali būti naudinga. Tačiau tai būtų didžiulis trūkumas, tai tiesiog E, reikia priešinti, kad šios rytie mes esame, Europoje netoli yra pažengta į priekį ir siūlomi sprendimai gali kilti tokia rizika, gali užgniaužti tiesiog tas, e, tuos menkus pasiekimus. I didn't answer this one. Yes, I was on, I'm, I'm sorry, on the next page. <laughs> Aš dar vieną klausimą užmiršau, atsiprašau. Kitam puslapį buvo tiesiog. Taigi, jūs kalbėjote apie vidinį Europos disbalansą, ar jūs vis dar kalbate apie krizę finansų rinkoje? Šiandieną tikrai sunku suprasti, apie kurią krizę kalbama ir kartais galima atsakyti netinkamai klausimą. Europos kreditingumo krizė. Taip. 67. Yra įvairių procentinių dydžių, Europa, e, Japonija, pavyzdžiui, daugiau nei 200 procentų, Junktinė karalystė apie 107 procentus, taigi vairiausių skaičių galiu pateikti. Taigi, į pagrindinė krizės priežastis. Golden Sachs vadovas yra neseniai pasakęs vienai konferencijai. Turiu gerą naujieną, kuri yra bloga Europai. Gera naujiena yra tai, kad e, tai niekaip nepaveiks viso likusio pasaulio. Valytos, Tarptautinis valytos fondas pateikė savo pasiūlymą daugiau prevencinių požiūrių. Mes veikiame su, pagal kitokį režimą, pagal kitokią sistemą. E, Taigi, ar taptarnių valiutos fondų reikėjo įti iki pat galo, aš nežinau, ar jis eis iki galo, aš irgi nežinau. Svarbiausia yra tai, kad man regis, kad Graikija būtų sudaryta galimybė atsiskaityti su skolomis ir kad ji būtų priversta vykdyti savo pažadus ir kad Graikijos vyriausybės priimti sprendimai būtų privalomai vykdomi. 13-14 metais Graikija bet kokiu atveju bus labai įsiskolinus 145-150 procentų bendro vidaus produkto bus. Ir kuo tas įsiskolinimas daugiau didės, tuo daugiau palūkonų bus mokama už dar didesnę skolą. Ir šiais metais, ir kitais metais, 2012 vis dar bus deficitas didžiulis, BVP mažės Taigi situacija bus tokia, kad skola didėja ir kaip beskaičiuotumėm, vis tiek įsiskolimas bus 145-150 procentų. Ir jeigu 20 procentų biudžeto išleidžiam vien tik tai palūkanams mokėti, tai valstybė nieko gero neduoda. Manyčiau, kad reikėtų pasinaudoti tuo dabar turimu laiku, kad restruktūrizuota. Restru būtų visa sistema. Gal Europos centrinis bankas perperka palūkanas, e, tai reiškia, kad jau yra ruošiamasi šita, šitiems pokyčiams. Na, o aš atsakysiu kitaip į tą klausimą. Visų pirma, tas jūs nustebinęs optimizmas, na, žinote, optimizmas truputėlį yra iškrypiriškas dalykas. Kaip gaila, kad taip yra, tačiau būsto kainos krenta. Taigi būstas vėl tarpa labiau prieinamas. Galbūt e, produktivumas didėja, nes darbuotojai dirba daugiau, kad išsaugotų savo darbo vietą. Galbūt mums tai nelabai patinka, bet tai veikia. Taigi credit default swaps ir, kita, ir, ir visos kitos sistemos irgi taip pat veikia. Galbūt e, nepatinka tai, kokią kainą šitie pokyčiai yra pasiekiami, bet jie yra malonūs. Va, štai kas ne, yra vienas dalykas, kuris neramina, tai yra pensijų fondai. E, tikrai gyventojai senėja ir vis daugiau žmonių tikėsis e, gauti pensiją. Ir tie vadinamieji credit spreads yra labai nedideli. Todėl institucijoms tenka taikyti infliacinį reitingą. O tai reiškia, kad tai yra didžiulė problema e, institucijam investuotojams. Pensijų fondai turi įdėti daugiau pinigų, o jiems patinka dideli reitingai, nes tai jie gali daugiau užsidirbti daugiau gauti iš tų agentūrų, ypač kurios jiems duoda dvigubą, trigubą A reitingą. Dabar apie skolų perpirkimą. Būtent trečia, trečia, tre, trečiojo Bazilio konvencija turėtų būti taip reformuota. Reikia daug pagalvoti apie didelius investuotojus, investuotojus, investuotojus ir apie biurą, kuris labai blogai tvarkėsi su šiomis investicijomis jau 150 metų. Amerikiečių galbūt vardu. Ir kurie naudojosi papildomis palūkonomis, kurios garantavo Amerikos vyriausybė, bet e, tos palūkonos buvo panaudotos ne taip, kaip tikėtasi. Uh, Taigi kaip dabar paskatinti investicijas į mažas vidutinės įmonės? ES numatyta sistema nelabai panašiai tai, kas numat, buvo numatyta Junktinėse valstijose pastarai kartą, kuomet buvo vykdyta ta nacionalizacija Junktinėse valstijose. Galbūt tai nėra pats geriausias dalykas ir sudėtinga dabar tos sistemos atsikratyti. Geriausias būdas būtų, dėja, ir aš čia paprieštarausiu tam, ką pasakė panas Vingen, geriausias dalykas būtų teikti skaidrę informaciją apie mažų vidutinių įmonių būklę, kaip tai daroma jungtinėse valstijose, kurios, kuriuose teikiamas reitingas mažų vidutinių įmonių, asmeninis reitingas ir tokiu būdu sudaromos, uh, e, sudaroma galimybė toms mažoms įmonėms prieiti prie kreditų. Uh, Hans-Peter Martin ir, ir Danuta Hubner dar turi galimybę klausti. klausti. Pirmas klausantisis. E, jūs pirmo pranešimo metu sakėte, kad kiekviena šalis turi savo resursais pirmiausia pasinaudoti, tačiau tai ne visiems būtų tinkantis receptas. Arba patys, klausimas yra toks, ar patys turime apsispręsti dėl to, ar turime būti priversti kokių nors kitų išorinių priemonių, trečiojo pasaulinio karo, pavyzdžiui kokių resursų naudojimas gali privesti, pavyzdžiui, prie trečio pasaulinio karo organizuotų pakomentuoti. Pone Jungenai, jūs paminėjote daug dalykų, kuriems galima pritarti dėl būtinybės atverti daugelį ES šalių didesniam verslumui. Jeigu mes taip darysime, ir jūs čia paminėjote 5 milijonus papildomų verslininkų ir toliau tebe bus daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, nesugebės užsidirbti tokiems dalykams, kuriems gali užsidirbti dabar. Jų, ar jūs nebandote pasakyti, kad reikėtų atsisakyti, pažiūrėjau, Vokietijos modelių ir pritaikyti mums Vietnamo modelį? Ir kaip tuomet su politinė kultūra Europoje? visos politinės partijos buvo išrinktos į parlamentą, žadėdamos visiškai priešingus dalykus, ne, e, priešingai negu jūs minėjote. Kad, kai ir dėl spekulacijos dėl euro, pavyzdžiui, dar būtų mano vienas klausimas. Kiek procentaliai yra tų blogų spekuliuotojų? Nes juk žinoma, kad yra daug tokių, kurie uždirbo daug pinigų Ir ką, ką galėtume pasakyti apie blogą spekuliaciją e, euro atžvilgių, pirmininkas? Ar visi žino, ką reiškia Vietnamo modelis? Ne, aš manau, kad Vietnamas labiau pažengęs negu Kinė kai kuris atžvilgiais. Nes ten verslininkai jauni veikia visai sklandžiai. Pone Hubner klausė. Ačiū, pirmininkė. Ponu Jungenui turiu klausimą. Yra daugelis būdų išeiti iš krizės, tačiau jūs turbūt man pritarsite, kad tai, ką badame e, Europoje, e, yra didesnio reguliavimo kelio pasirinkimas, didesnių saugiklių užtikrinimas. Mano klausimas būtų toks. Ką jūs manote? Ar mes turėtume užtikrinti didesnį skaidrumą ir kada tai galėtų įvykti. Jeigu net nekalbėtume apie finansų sektoriaus skaidrumo sudėtingumo klausimus. Ponui Meisonui norėčiau skirti klausimą taip pat. Jūs kalbėjote apie tai, kad egzistuoja didelis prieštaravimas tarp likvidumo ir nemokumo. Ar galėtume šiek tiek detaliau šį aspektą pakomentuoti? E, atsakančių prašyčiau laikytis trijų minučių laiko limito. No. Okay, now... Tai laiko visai daug. Nežinau, koks yra Vokietijos modelis. Tikriausiai yra įvairiausių vertinimų, koks yra tas modelis. Daug kas kalba apie Europos socialinį modelį. E, mano nuomonė jisai nėra europinis modelis, nes Europoje yra labai daug skirtingų socialinių modelių. Jisai nėra europietiškas ir nėra socialinis ir nėra vienintelis. E, Vokietijai reikia daugiau verslumo. Pernai Per 15 metų mažiausiai įmonių susikūrė. Ir nuo 25 metų verslumas mažėja. Vyksta tam tikrai ciklai ir, ir verslumas visgi mažėja. mes tikriausiai nenorime, kad visi nuskurstų ir kad to išvengtumėm, reikia daugiau inovacijų, reikia daugiau verslumo, kad perkeltume inovacijas į verslą, reikia daugiau dinamikos ir dalyvavimo, daugiau žmonių, kad dalyvautų toje sistemoje, daugiau leistų pinigų, daugiau verslo, mm, daugiau, kad būtų daugiau verslumo. Taip pat buvo kalbama apie blogą spekulaciją dėl euro. Nežinau, ką tai reiškia. Spekuliavimas yra analizavimas, padėties analizavimas. E, reitingavimo agentūros pranašavo iš anksto Lehman Brothers e, bankrotą. Iš tikrųjų, jeigu tik prieš savaitę pasakysime, kad įmonė kažkas blogai, tai kas iš tokios reitingavimo agentūros? Perkant, spekuliuojant perkant trumpam yra labai rizikinga. Dabar Europoje kalbama apie tokio pobūdžio spekulacijos vadinamas nuogomis arba nenuogomis spekulacijomis. Nežinau tiksliai, koks ten skirtumas yra tarp jų. E, žinoma, kai pasisakysiu, tai nepadaugės mano draugų ratas, bet šitie spek, vadinami spekuliuotojai pasiekė daugiau per paskutinius 12, per pusės 12 savaičių, negu Europos komisija, Europos centrinis bankas ir Europos ekofinas ir, ir vals, vyriausybės nacionalinės per 12 metų. Dėl biudžetinios tvarkos, dėl valstybės skolos, dėl visų kitų finansinių problemų skaičiau straipsnį, kuriame buvo rašoma reikia padėkoti spekuliantams. Aš neskiriu gerų ir blogų spekulacijų. Yra tik tai sėkmingos ir nesėkmingos spekulacijos. Tikrieji spekuliantai buvo paskatinti, apdovanoti pagal naują Europos programą. Tie, kurie pirko Graikijos vertinius popierius gavo didesnį, didesnį pelną negu perk, pirkdami Vokietijos vertinius popierius. Ir iš tikrųjų Europos vyriausybė jų nenuvylė. Tai yra tikrieji ir gerieji spekuliantai. Ir reikėtų apie tai kalbėti. Pone Hübner, dėl reglamentavimo reikia daugiau reglamentavimo. Atsakymas paprastas Reikia kalbėti apie dinamiką ir augimą. O dėl reglamentavimo reikia rasti pusiausvirą. Istorija nesikartoja, bet istorija mus pamoko. Kai kas sako, kad istorija net nemoko mūsų, nes daug žmonių nenori pasimokyti iš istorijos. Tačiau po kiekvienos krizės augimas buvo nedidelis. Kodėl? Todėl, kad buvo sugriešintas reglamentavimas. Tada po kelių metų viskas susitvarkydavo ir buvo pradedama kalbėti, kad gal galima dabar viską kaip ir atpalaiduoti, vėl viskas gerai, gal galima viską sušvelninti. Ir vėl prasideda pervertinimas, rizikos neįvertinimas savo galimybių pervartinimas, savo investavimo galimybių neįvertinimas ir vėl prasideda investicijos, mažos palūkonų normos ir taip toliau. Ir vėl viskas e, išsibalansuoja. Čia yra tas, tikra, tas past, e, įprastinis ciklas. Sakoma, kad 2018 metais bus naujoji krizė. Kodėl? todėl kad tie, kurie tuo metu bus valdžioje, bus jau visai pamiršę apie dabartinę krizę. Taigi sprendimas teisingiausias būtų skaityti istorijos knygas. Šita krizė nėra kitokia. Krizės per paskutinius 800 metų kartojos ir kartojos ir istorijos knygose yra pakankamai žinių. Krizė visą laiką yra tokia pati. Misisipės krizė, tulpių krizė, visos tos krizės, nesvarbu, kada jos įvyko, jos visos yra iš esmės vienodos. Po 20 metų jūsų įpėdiniai čia sėdės šitose kėdėse ir kalbės apie naują krizę, pamiršę šitą krizę. Pone Meisonai, ką galima kalbėti toliau apie istoriją? Mano profesorius Larry Neal Londone dirbantis ekonomikos koledže parašė knygą apie, apie ciklus. Taip pat kita knyga apie Euro, e, Junktinių valstijų istoriją, kur taip pat kalbama apie socialinių ir ekonominių ciklų pasikartojimą. ekonominis ir socialinis faktorius šioje krizėje yra, šie būdų faktoriai yra ypatingai susiję. Ir mes jų vyriausybės žada piliečiams tai, ko negali įgyvendinti ir socialiniai įsipareigojimai didėja. Tačiau Nežinau, koks bus augimo dydis ateityje, jis gali būti mažesnis negu per pastaruosius metus ir greičiausiai augimas greičiausiai dabar ilgainiui nebus ekonominių tigrų, bus augimas visgi mažesnis. Dėl mokumo ir likvidumo irgi iš istorijos galima pasimokyti. Aš analizavau e, JAF bankų nesėkmes per didžiąją depresiją ir analizavau bankų veiklą ir tai, ko tikėjosi m, mm, piliečiai. Bankai per didžiąją depresiją neiš karto sužlugo nes ši krizė nenu, nenukrito iš dangaus. Tie, jau, tie bankai jau keletą metų prieš tai buvo labai silp, silpni. ir vyriausybė prašė bankų raštu reformuoti savo sistemas prieš, dar prieš krizę. Ir kasgi per krizę nukenti, nukenčia būtent tie bankai, nesveikiai bankai, o tie lygotieji bankai nes likvidumas, nes likvidumas sukūrė e, šitą krizę. Jeigu tas bankas yra, jeigu jūs galite rodyti savo mokumą, aš jums rasiu, e, rasiu pinigų, rasiu, rasiu jums kur investuoti. Patikėkit, jeigu jūs busit mokus, jums negalios tas likvidumo krizė. Kiek trunka likvidumo krizė? Tik tai porą dienų. Jeigu jūs tikrai esate mokus, taip, jeigu jūs esate nemokus, negausite pinigų, negausite paskolos jokią kainą. Tiesiog rinka diktuoja taisyklės o e, reglamentuotojai turėtų tai e, nuspėti, iš anksto pamatyti. Matome, kad iš vyriausių tyrimų, kad bankų krizės, dauguma bankų krizių buvo galima numatyti prieš keletą metų. Uh, nes buvo suteikiama e, informacija, reikėjo tik tai e, vyriausybės reglamentuotojų noro veikti. Taigi reikia skatinti tą norą veikti ir suteikti reglamentuotojams autoritetą, galę veikti tokiamis aplinkybėmis, jeigu reglamentuotojas nori turėti įtakos bankui, netgi bankui, kuris yra visiškai nemokus ir turi labai daug mm, problemų, tai jie, tas bankas kreipsis į teismą, apeliuos ir visaip dėls vilkins tą procesą metų metus. Taigi reglamentuotas turėtų turėti įgaliojimus dirbti šitą darbą, numatyti tas galimas krizės tam, kad būtų galima užbėgti joms už akių. Taigi, pirmoji sesija baigta. Ačiū profesoriau Meisonai, ponė Jungenai. Dėkojame už jūsų pristatymus ir nuoširdžius atsakymus. Ačiū. Dabar kviečiu prelegentus antrąją sesijai, pona Burvel ir pona Kurė.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 Gerbiami kolegos, pereisime prie antrosios mūsų darbo sesijos. Tai yra svarbi tema, prie kurios dabar turėsime susitelkti. Esame komitete šią temą jau nagrinėjame. G20 susitikimas vyks, mums reikėtų tam tikrų rekomendacijų ir jos būtų naudingos, jeigu mes galėtume pirmiausia tarpusavį apsitarti, kas ir kaip. Ir suprantama, čia aš reiškiu savo nuomonę, tačiau man susidarė toks įspūdis, kad mes neturime labai koordinuoto atsakymo į kylančius klausimus mūsų aptariamoje srityje. Priešinkai mes netgi, sakyčiau, skuodžiame kiekvieną skirtingą kryptimį, dėl to aišku gaila. Tiek kalbant apie, pavyzdžiui, tarptautinį arbitražą ir panašiai. Tačiau norėčiau sulaukti mūsų ekspertų pranešimų ir komentarų. Pradėsime nuo ponios Burwell. Jinai yra jungtinių valstijų uh, Atlanto tarybos transatlantinių studijų ir uh, transatlantinių santykių skiriaus direktorį, vicepirmininkė, atsiprašau. Taip pat turime savo tarpę poną Benoit Curé, kuris yra iš Paryžiaus, jis yra uh, e, išdo generalinio direktorato direktorius pavaduotojas. Pone Burville, ačiū pone pirmininkė. Labai malonu čia būti. Forward. lauksiu maloniai jūsų Vašingtone kitą savaitę. Šiandien aš pasakysiu šiek tiek bendriau. Aš turiu tam tikrų iššūkių. Turiu kalbėti apie finansų krizę. Aš dirbu Vašingtone su kongresų rūmais. E, turiu kalbėti šiandien apie bendradarbiavimą tarp Junktinių valstybių kongreso ir jūsų parlamento. Norėčiau pasakyti štai ką, kalbant apie bendradarbiavimo formą. Finansų krizė, aišku, iškelia daugybę iššūkių ir galimybių. Ir aš manau, kad jūs suprasite, kad daugiausia, kalbėdami apie krizę, kalbame apie pavojus ir panašiai, tačiau daug mažiau kalbama. E, kalbamės kiekvienas savo, jungtinėse valstijose arba Europos Sąjungoje, tačiau mažiau kalbamės vieni su kitais apie šios klausimus. Europos Sąjungoje finansinės krizės akivaizdoje, e, aišku, kyla tam tikrų pavojų. E, matome, kas atsitiko su euro. Dažnai e, išgirstame komentarų apie tai, kad euro gali žlugti. Ir Taip pat kalbama apie tai, kaip nestabilumas Europoje gali atsiliepti finansiniai JAV situacijai. Tai štai. E, atskiri individai reiškia tokias nuomonės ir kelia klausimus. E, kalbama, ar nekils e, problemų dėl pasitikėjimo Europos Sąjungos stabilumu ar ne. Tačiau pirmiausia, aišku, Europai reikėtų parodyti, kad jis sugeba susitvarkyti su jai tenkančiais iššūkiais ir tai aišku parodytų, kad ji yra pasirengusi spręsti problemas. Turėtume susitelkti prie tam tikrų temų ir esmės tam tikrų temų. Ne tiek dėl mechanizmų. Mechanizmai, aišku, yra svarbus dalykas. Mes, daugelis iš mūsų, pažiūrėjau, kad ir aš dirbame siūlydami tuos mechanizmus. Tačiau svarbiausia, turime išsiaiškinti, o kokiai temai, kokiai sryčiai tie mechanizmai bus pritaikyti. Tai yra tikrai labai svarbu, kal, žvelgiant iš ES, iš e, Junktinių Amerikos valstybių konteksto, jaučiama tam tikra frustracija Europos Sąjungoje, nes tengiamas dirbti pagal naują Lisabono sutartį. Uh, Ir matoma, kad problemų kyla. Tiesiog, jeigu jums pavyks susitvarkyti tos svarbiausias temas iškelti, tai jūs galėsimėte Vašingtonui aiškiai parodyti, kad jūs esate stiprus ir savo problemą sprendžiate. Institucinė sąranga ir Obamos administracijos požiūris į tai. Mes, aišku, tu, galime rinktis galimybę reformuoti arba nereformuoti kai kuriuos dalykus. Vėlgi svarbu iškelti klausimą, apie kokią temą mes turime kalbėti. Aš manau, kad finansų reguliavimas yra labai svarbus dalykas šiuo klausimu. Ir trumpai apie ekonominę valdyseną. Aš nenagrinėsiu institucinės sąrangos viso to sąrašo, daugelį iš jūsų tai yra žinoma. Norėčiau pasakyti tik štai ką. Labai neįprasta E, turėti tokius susitarimus, žvelgiant iš JAV pozicijos. Mes neturime tokių susitarimų savo šalyje. Na, su Kinija nebent, nes tai yra pradėto strateginio e, ekonominio dialogo rezultatas, jeigu taip galima pasakyti. Tačiau šiaip paprastai mes elgiamės ne taip, nes mūsų uh, santykiai su kitomis šalimis auga labiau organiškai. Uh, Šiandien vyksta ES ir Rusijos vadovų sustikimas. Tų sustikimų ES vyksta daug. Na, o transatlantikių santykių darbo kalendoriuje mes vykdome kitokio pobūdžio dialogą. Tačiau aš manau, kad tuo turime labiau pasinaudoti. Mes kalbėjome apie teisingumą, kalbėjome apie E, sieną ir transport, sienų apsaugą ir transporto saugumą, kalbėjome apie finansų sektoriaus reguliavimą. Dabar prasidės aukšto lygio dialogas dėl taip vadinamojo taip vadinamojo quad. E, abi pusės suvokė, kad tas dialogas yra būtinas tas suinteresuotumas dialogui gali tam tikrais momentais susilpnėti, tačiau svarbu, kad paskui vėl tas suinteresuotumas sugrįžta. Pavyzdžiui, prireikus gali kilti būtinybė vykdyti vieną ar kitą dialogą.